trūkumo čia parlamente. Na, o dabar, kolegos, perėsime prie balsavimų. Pirmiausia, balsuosime dėl prašymo Europos ekonominio ir socialinio, ekonominio, socialinio reikalų komiteto konsultacijos. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kitas klausimas. Prašymas dėl regionų komiteto konsultacijos. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar pereisime prie antrojos, antrojo svarstymo, suprasna procedūra, tarybos pozicija dėl Europos pabėgėlių fondo 2008-2013 metų laikotarpiui. Kadangi pakeitimų nėra ir nėra pasiūlymų atmesti šią rekomendaciją, taigi ji yra patvirtinama. Dabar pereisime prie antrojo svarstymo pagal supaprastintą procedūrą dėl tarybos pozicijos dėl elektros energiją naudojančių produktų ženklinimo ir pagrindinės informacijos apie produktos naudojimą elektros energijai ir kitus išteklius. Pasiūlymų nėra, pakeitimų nėra, taigi tarybos pozicija yra patvirtinama. Dabar pereisime prie Mankos pranešimo. Taisomasis biudžetas numeris 1 2010 metai. Pirmasis pakeitimas. Vartinis balsavimas. Kvalifikuota dauguma reikalinga. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Dabar pereisime prie rezoliucijos projekto. Vėlgi vardinės balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Taip, prašau. Žodis suteikiamas Jums. E, Pone pirmininkė, Mano aparatas, balsavimo aparatas neveikia jau antrą kartą, taigi prašau išspręsti problemą. Greitai atsiųsiu gelbimo komandą, sako pirmininkas. Pereikime prie Černeckio pranešimų. Dėl 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, tai yra ES bendrasis biudžetas, ponas Černeskis nori pasakyti, prašau. Pone Černecki, prašau. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad dabar mūsų situacija yra kur kas geresnė nei praeitais metais. Nes praeitais metais, tik tai lapkričio mėnesį, mes priemėme rezoliuciją. O dabar parlamente turime įtikinti tarybą, pateikti visus dokumentus ir susijusius dokumentus, aktualius dokumentus. Tik dabar mes gauname dokumentus dėl einamųjų metų ir aš manau, kad tokia situacija rodo, kad Europos parlamentas privalo daryti didesnį spaudimą tarybai dėl biudžeto išlaidų. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Ačiū, ponė Černecki. Pone Budu, ar prašėte žodžio? Pone Budu, mano para, balsavimo aparatas neveikia, tiek norėjau pasakyti. Taigi irgi atsiūsime Jums gelbimo komandą technikus. Dabar pereisime prie sprendimo projekto dėl biudžeto įvykdymo. Pakeitimų nėra. Biudžeto kontrolės komitetas siūlo parlamentui atidėti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo iš principo. Ir toks, dėl tokio pasiūlymo mes balsuosime vardiniu balsavimu. Taigi, Jeigu jūs norite pritarti biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymui dėl to, kad būtų atidėtas patvirtimas, turite balsuoti už. Jeigu nenorite to padaryti, turite balsuoti prieš. Balsavimas pradedamas, prašau. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Tai reiškia, kad biudžeto įvykdymas yra patvirtintas. Dabar pereisime prie Mikolašik pranešimo dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų. Ponas Mikolašik, žo, ponė Mikolašik, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien didi svarbi diena, kai yra tvirtinama ši direktyva. Jeigu direktyva bus patvirtinta, tuomet šeimoms artimiesiems bus įmanoma užtikrinti aukštesnės kokybės gyvenimą. Tie žmonės, kurie laukė organų, jiems išaušė svarbi diena. Taigi aš kreipiuosi į kolegas ir prašau paramos balsavime. Ačiū ponui Mikolašikui. Yra dvi pakeitimų kategorijos. Pirmiausia, pažvelkime į pirmąjį bloką. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar antrasis pakeitimų blokas, kuris atkrenta automatiškai, dėl jo nereikia balsuoti. Ir dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar perėsime prie rezoliucijų. Vardinis balsavimas dėl plenarnių sesijų kalendorius. Prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pranešimas priimtas. Dabar perėsime prie Europos parlamento 2011 metų plenarinių sesijų kalendoriaus. Prašau. Prašau, žodis, žodis jums, ponia. Dėl vedimo tvarkos, ponia pirmininkė, ar galėtumėte patvirtinti, kad balsavimas dėl ketvirtojo pakeitimo leis sumažinti mūsų darbo Strasbūrė laiką. Ir tuo pat metu bus išsaugotas mūsų įsipareigojimas laikyti sutarties nuostatų dėl 12 sesijų rengimo Strasbūrė. Ačiū. Gracias, Fox. Dėkoju, ponia Fox. Perkime prie balsavimo. Pone Lėnė, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos. Balsavimo sąraše matau, kad jūs, ponė pirmininkė, ketinate paskelbti antrąjį pakeitimą nepriimtinu. Permastykite tokią poziciją. Tiesa, kad 209 straipsnis numato, kad parlamentas turi posėdžiauti antrąją kovo savaitę. Tačiau tai neprieštarauja mano frakcijos siūlymui. Mano frakcijos siūlymas reiškia, kad 10 savaitę e, vykstanti sesija gali būti perkeliama į 11 savaitę. Tokiu būdu antrąją savaitę kovo mėnesį mes irgi posėdžiautumėme. Strasbūro sesija įvyktų 11 savaitę, taigi aš nemanau, kad toks pakeitimas yra nepriimtinas, taigi prašau persvarstyti savo poziciją. Gracias, Dėkuoju, ponui Lenė. tarsi mano mintis perskaitėte. Dėl to, kad e, padarysime taip, kaip jūs ką tik pasiūlėte, ponas Goniš. E, Trumpai, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, nepaisant tokios neaiškios teksto redakcijos, ketvirtas pakeitimas nepriimtinas, kadangi prieštarauja sutarčiai ir dar labiau E, būtent tokios sutarties interpretavimui, būtent taip, kaip sutartį interpretavo Luksemburgo teismas. Tai yra, interpretavo numatytamas dabartinį sesijų skaičių, kuri, sesijų, kurios būtų rengiamos e, stra, Strasbūrė. Tačiau šiuo atveju sutartis yra visiškai e, formali ir, ir tą irgi konstatavo, patvirtino Teisingumo teismas Luksemburgė. Ačiū, balsuokime. Tai balsuodami e, norėčiau, kad gautumėte štai tokią informaciją. Pirmininkas mano, kad antras pakeitimas neatitinka e, sutarties dėl ES veikimo nuostatų. Taigi, manau, kad e, antras pakeitimas nėra priimtinas. 229 sutarties straipsnis numato, jog parlamentas turi posėdžiauti be iš ankstinio susitarimo, kad tokia galimybė antrąją kovo savaitę yra numatyta ir uh, 2011 kalendoriuje tai yra pažymėta. Planuojama posėdžiauti nuo kovo 7 iki 10, kas atitinka sutarties 229 straipsnį. Tačiau antrasis pakeitimas siūlo šios sesijos darbą vykdyti kitą savaitę, ateinančią po kovo 10. -osios. Jeigu tai būtų padaryta, pažeistume sutarties 229 straipsnį. Taigi e, šiam pakeitimui negalime pritarti, dėl jo nebalsuosime. Balsuokime iš karto dėl trečio pakeitimo, kas už. Taigi trečias, kas už? Už trečią pakeitimą? Ponas Leinė. Gerbiamas pirmininkė, labai atsiprašau, tačiau viskas nėra taip jau paprasta. Taip, iš tiesų, Jūs pacitavote 227 ES veikimo starties straipsnį, tačiau jis neprieštarauja mūsų pakeitimui, nes 229 straipsnis reglamentuoja antrąjį kovo antradienį, o mes kalbame apie visą antrąją kovo savaitę. Taigi mūsų pasiūlymas nesikerta su minėtųjų straipsnių. Tiesiog mes siūlėme atidėti šį posėdį niekas nesikerta su antruoju kovo antradieniu, apie kurį kalba sutartis ir posėdžių Briuselėje. Pone Leinė. Šis pakeitimas kelia klausimų, kuriuos galima suvokti įvairiai. Tokiais atvejais Pagal darbo tvarkos taisyklės būtent pirmininkas nusprendžia, kaip traktuoti vieną ar kitą klausimą. Ir dėl e, mano įvardytų priežasčių antrąjį pakeitimą vertinu kaip pažeidžianti 229 sutarties straipsnį ir dėl to dėl jo nebalsuosime. Aišku, galima interpretuoti šį pasiūlymą ir kitaip, tačiau šiuo atveju remiamasi pirmininko interpretacija. Taigi šį pakeitimą atmetame, balsuokime už trečią, kas už. Ačiū, ponios ir ponai. Dabar balsuosime dėl trečio pakeitimo vis dėlto kas už. Kas prieš? Atmestas trečiasis pakeitimas. Dar kartą pasitikrinkime, pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Trečiam pakeitimui nepritarta. Jis atmestas. Pereikime prie ketvirtojo. Balsuosime vardinių balsavimų. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Šiam pakeitimui taip pat nepritarta, jis atmestas. Pirmasis pakeitimas kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Eikime prie kito klausimo. Prašom. Atsiprašau, gerbiamas pirmininkė. norėjau jūsų paprašyti įsikišti į, į situaciją ir užtikrinti, kad būtų tiesioginiai skrydžiai į Strasbūrą iš pagrindinių Europos sostinių. Reikia kažką padaryti. Ačiū, ponė Salatė. Dirbkime toliau. Dabar balsuosime dėl aplinkosaugos komiteto pasiūlymo projekto dėl maisto priedų išskyrus dažiklius ir saldiklius. Ponas Lainen. Ačiū pirmininkė. Balsavimas dėl šio pasiūlymo gali būti labai tiesmukiškas. Mes rekomenduotume e, uždrausti e, su, e, kombinuoti mėsą, imant iš skirtingų rūšių e, gyvūnų. Manau, kad gydytojai mums pritars Aš kvieščiau balsuoti už šį pasiūlymą drausti tokius e, veiksmus kombinuojant mėsą iš skirtingų rūšių gyvūnų. Pone Jūso. Ačiū, pirmininkė. Trombinas e, leidžia mėsą suklyjuoti, bet kol kas kai kuriuose valstybėse neįvertintos problemos. Tie mėsos klyjei yra naudojami priedui pasiūlyti pakeitimai kalba apie tai, kad mėsos trombinas gali būti parduodamas, kaip jis yra paženklintas. Norėčiau paprašyti komisaro e, pažadėti, kad komisija įvertintų, leistų ženklinti mėsą, kurioje yra trombino kaip mėsos imitacija, kad vartotojas gautų reikiamą informaciją ir rinkoje nebūtų tokių imituojančių produktų. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, garbėjai nariai. Kalbant apie maisto priedo trombino e, leidimų suteikimus, komisija labai apdairiai įvertino keturis e, reikalavimus numatytus maisto priedų reglamente. Tai yra saugumo aspektas, technologinis aspektas, informacijos aspektas ir nauda vartotojui. Kai dėl saugumo ir hygienos EFSA įvertino šį produktą ir padarė išvadą, kad šis priedas nekelia grėsmės saugumui. Kai dėl hygienos negaliu pritarti nuomoniai, kad bet šiuo atveju e, užteršimo grėsmė yra didesnė nei kitų produktų atveju, pavyzdžiui, kalbant apie mėsos faršą ar miltus. E, trečia, e, jau yra parengta technologija naudoti trombiną, jis yra naudojamas kaip stabilizatorius galutinėme produkte ir metodikoje E, taikomos taisyklės yra tos, kurios aprašytos maisto priedų reglamente. Trečia, informaciniai aspektai ir tie nuogastavimai, kurie atspindėti pranešime dėl to, kad ženklinimas klaidins vartotoje. Taip, čia yra rizikos, dėl to komisijos pasiūlyme yra griežti reikalavimai išeinantis už to, kas yra taikoma maisto priedams. Šį produktą galima e, parduoti tik tai iš anksto supakuotą, fasuotą galutiniam vartotojui. Antra, e, ženklinime e, reikia paminėti prie pavadinimo, kad tai yra kombinuotas mėsos produktas, kad vartotojai žinotų, kokia yra kilmė. Taip pat reikia sudėtinių dalių sąraše paminėti enzimus ir tai, kad tai yra iš įvairių mėsos produktų sudarytas e, produktas. Taip pat minėti tai, kad čia pridėta a, kraujo proteinų ir kitų gyvulinės kilmės produktų. Daugiau etiketėje e, nėra e, reikalavimo nurodyti kažko papildomo, jeigu to reikės, tai ir panagrinėsime. O kai e, dėl e, fermentų e, preparatų, tai čia e, kažkokių ypatingų ženklinimo reikalavimų nėra. Mūsų pasiūlyme situacija yra aiškiai išdėstoma, o valstybės narės įpareigojamos taikyti ženklinimo taisyklės. Dėl šios priežasties galėsime geriau informuoti vartotojus. Vartotojai tiems, kuriems reikia daugiau pagalbos, galės gauti e, tą informaciją ir pasirinkti e, tuos mėsos produktus, kurie jiems yra naudingiausi. Taip pat tai leis vartotojams suteikti pigesnį produktą. Taigi aš tikiuosi, kad suvokėte priežastis, kurias aš išdėšiau ir e, suprantate, kodėl argumentuotai kviečiu patvirtinti šį pasiūlymą. Negaliu nurodinėti žmonėms, ką uh, pirkti, ką valgyti, tačiau galiu juos informuoti apie tai, kas yra siūloma. Dėkuoju uždėmesi. Gracias, señor comisario. Pasamos a votar esta propuesta de resolución. Ačiū komisarė. Balsuokime dėl rezoliucijos pasiūlymo. E, balsuosime kvalifikuotos balsų daugumos pagrindų. Balsavimas, e, vardinis balsavimas pradėtas, prašom. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas patvirtintas. Kolegos, eikime į priekį. Pereisime prie balsavimo dėl pono Perero e, Rodrygės pranešimo dėl organų donorystės ir transplantacijos veiksmų plano. Pradėkime nuo ketvirtosios dalies, kas už, kas prieš. Atrodo, kad iš viso niekas nebalsuoja. Pradėkime dėl ketvirtosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti elektroninių balsavimų. Pradėkime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Septintasis, kas už, prieš susilaikę priimta. 13 dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už ją, prieš susilaikę patikrinsime. Kolegos, kai balsavote dėl antrosios 13 punkto dalies, balsavimas baigtas. Priimta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Taip pat teks patikrinti balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas priimta. Toliau aštuntas pakeitimas, kas už jį, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 22 dalis kas už prieš susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti. 22, 22 dalis. Balsamas baigtas. 22 punktas atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 dalis už, prieš, susilaikė, priimta Patikrinsime dėl 29 dalies pradėkime balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 Penktoji dalis už. Pasitikrinsime dėl 33 punkto. Balsuokime dar kartą. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 dalis už. Prieš susilaikė. Patikrinsime taip pat, balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl antro pakeitimo už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar L preambolės dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime taip pat, balsamas pradėtas. Balsamas baigtas. Patvirtintas L Pakeitimas dabar N, kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad balsų dauguma yra priimtas. Toliau, paki, už visą pataisytą rezoliuciją patvirtinta. Pereikime prie kito punkto balsuosime dėl pono Hauregui pranešimo dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvės apsaugos konvencijos. Pradėkime nuo trečio pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmestas. Atrodo, kad atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė susilaikė atmestas. 11 už, prieš, susilaikė atmestas. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 13 už, prieš, susilaikė, atmestas. 14 už, prieš, susilaikė, atmestas. 6 už, prieš, susilaikė, atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Balsuokime dėl visos pataistos rezoliucijos. Priimta. Toliau pasiūlymas dėl rezoliucijų iš penkių frakcijų dėl tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencijos Kampaloje, tai yra Ugandoje. Ponas Howitt yra pateikęs pasiūlymą žodžiu trečiajam pakeitimui. Trečiame pakeitime siūlau E, žodį notes pažymi e, keisti žodžiu welcome sveikina. Ar kas nors prieš e, pono Howardo pakeitimą žodžiu? Niekas. Puiku. Balsuosime dėl trečiojo pakeitimo, kurį pataisė ponas Hautas. Jis yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikęs, patvirtinta. Antroji dalis priimta. Vienuoliktoji dalis, pirmoji dalis iš dviejų dalių. Pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktoje dalyje ketvirtojoje įtraukoje žalie yra pateikę pasiūlymą žodžiu, turbūt turite rašytinę versiją ar kas nors prieš tokį pakeitimą pakeitimą pasiūlytą žodžiu. Puiku, balsuosime dėl 11 dalies 4 įtraukos su žaliųjų pakeitimu. Už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 21 dalis, e, ponas Hovitas taip pat pateikė pasiūlymą žodžiu. Pakeitimo tekstą turite kolegos, ar kas nors prieš? niekas, puiku, balsuokime dėl 21 dalies su žodiniu pakeitimu už, prieš. Prašom iškelti aiškiai rankas už, aiškiai. Prieš susilaikę priimta. Antrasis pakeitimas pasiūlymą žodžiu pateikė ponė Lokbichel. E, gavote šio pasiūlymo tekstą, ar kas nors prieš e, ponios Lokbilė ir pasiūlymą žodžiu. Balsuokime dėl antro pataisyto pakeitimo.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 žodžiu. Toliau balsuokime dėl antro pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar darysime pertrauką ir e, bus pateikiami paaiškinimai dėl balsavimų. Pirmiausia, dėl e, pataisyto biudžeto. Pone Doks.